pat kreipiuosi į ponę Džiulį, noriu suteikti žodį jai pasisakymui. No, merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, ponė komisijos nary, brangus kolegos. Man labai malonu šiandien pateikti šį žodinį klausimą e, vystimosi komiteto vardu E, dabar be, beje rezoliucija prieš keletą savaičių už ją balsavo mūsų vystimosi komitete vienbalsiai. Tad mes pasistengėm, kad e, šitai būtų aptarta taip pat Pittsburgė. Visos, tai nes kita vertus mūsų neparėmė kai kurios frakcijos, kad šis klausimas būtų įtrauktas į Pittsburgo susitarimo darbo atvarkę. Ir čia iš tikrųjų tai labai svarbu e, apibrėžiant ES išorės politikai. Brangus kolegos, kokie, koks interesas dabar mums e, balsuoti už šią rezoliuciją e, dėl didžiojo dvidešimtuko vadovų pasisakymą? kad kad labai svarbu, kad už tai būtų balsuota per spalio sesiją dar prieš Pittsburgo susitikimą. Tai reikėtų daryti šiaip jau profesionaliai ir skaidriai. Besivystančios šalis, e, joms labiau kaip niekad reikia mūsų nes e, ekonominė ir finansų krizė pirmiausia skaudžiausia paliečia besivystančių šalių gyventojus. Ir svarbiausi, svarbiausios institucijos, pasaulinės institucijos iš tikrųjų nepakankamą pagalbą skyrė. Antai Afrikos šalis gauna tik tai 1,6 procentus visos pagalbos, kurią skiria tarptautinis uh, Tarptautinis valyto, valiutos fondas po to, kai Londone neseniai buvo patvirtinta, numatoma skirti daugiau lėšų. Daugiausia paramos skiriama Europos šalims. E, šiaip jau Europos ekonominė finansinė sistema buvo reikalinga, tačiau nereikėtų užme, užmerkti akių už tai, kas darosi už mūsų teritorijų ribų. Uh, viešoji pagalba turėtų padidėti ir kuo skubiau. Ir tos mes dabar išgyvenam nauj, naują, vėlgi nu, tai yra tokias laikotarpį, kai reikia ieškoti naujų finansavimo šaltinių, uh, padidinti lėšas ir geriau vis dėlto ir reikėtų reformuoti dabartines finansavimo sistemas. Tad vystimusi komitetas nori, kad jūs imtumės veiksmų tam, kad būtų galima panaikinti um, e, pinigų plovimo teritorijas, e, mokesčių vadinamosius um, rojus ir panašiai. Tai yra mūsų patikrintais duomenimis šiaip jau mūsų, paga, mūsų skiriama pagalba besivystančiom šalims yra nepaprastai, nepaprastai svarbi. Ir todėl mes. Ir be to reikėtų sakyti, kad Reikėtų taip pat numatyti visišką skaidrumą tos kiekvienos šalies skiriamos, e, skiriamų veiksmų. Reikėtų reformuoti sistemą tam, kad būtų galima pasiekti naujus demokratinius reglamentus e, priekybos ir finansinėms sistemoms. Dar nemažai reikia nuveikti šioje srityje, tačiau kaip niekad anksčiau ES turėtų imtis uh, vadovauti šitoms reformoms. Labai ačiū. Toliau komisijos narys Deguhtas. Pane uh, pirmininkė, mėly kolegos. Komisija, atstovaudama ES didžiojo 20-ko susitikime, draugė su tarybos pirmininkė, pasisako už pagalbos menkų pajamų valstybėms padidinimą kad tai būtų vienu iš didžiojo dvidešimtuko susitikimo įsipareigojimų. Svarbu, kad besivystančios valstybės gautų reikalingą finansavimą ir kad, kad turėtų galimybę spręsti finansinės krizės sukeltas problemas. Todėl turime užtikrinti galimybę pažeidžiamoms ir skurdžioms valstybėms, kuriuose nėra dažnai valstybinių reikiamų pajėgumų, turime joms užtikrinti galimybę pasinduoti tarptautinių finansavimo institucijų, institucijų ir donorų parama. Lapkričio mėnesį vyks e, pasaulio finansų krizės klausimų rengiamas e, ministrų susitikimas. Ir aš tikrai, e, šis klausimas bus iš vienas mano, vienas mano prioritetų. Komisija draugė su Pasaulio banko ir TVF siekia išsiaiškinti, kurios šalis labiausiai e, gali nukentėti nuo krizės ir kaip tos dvi institucijos galėtų suteikti tikslingą pagalbą pasinaudojant flex sistema. Ir ketinama iki, skirti iki 5 skirti iki 8 milijardų eurų toms valstybėms ir konkretie, konkretiems jų sektoriams. Taigi bus pasinaudojama pažydžiamumo flex sistema, siekiant nepaimti lėšų iš tų fondų, kurie jau numatyti kitiems tikslams. Valstybės, besvystančios valstybės taip pat turės galimybę pasinaudoti kitokią paramą. Pavyzdžiui, e, asignavimais, kurie skiriami e, įvykdžius šalies, e, padė, šalies būklės peržiūrą. Kalbant apie biudžeto lėšas, man atrodo, kad šalis, kurios gauna paramą, gauna ją ja ir, jų, ir tai, kaip jos tą paramą panaudoja ir yra geriausias jų atsakas į krizę. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šis momentas yra gera proga iš naujo įvertinti poreikius ir išsiaiškinti, ko, per kokius fondus geriausia teikti paramą. Tarpinė e, finansinės perspektyvos peržiūra taip pat leis įvertinti ką reikia pakeisti susitarimuose su AKR valstybėmis, ar, ar reikia papildomo signavimo. Kalbant apie Bretton Woods institucijų reformą, galimybės ją reformuoti yra ribotos. TVF pasaulio banko metinėme susitikime Stambule apie tai bus kalbama, jame dalyvausime draugės su komisijos nariu Almunė šiais metais. Mes kalbame apie, taip pat svarstame, kaip reikėtų tobulinti bankų valdymų sistemą, kalbant apie neteisėtus, e, apie er, tas erdvės ir teritorijas, kur galima m, piknaudžiauti uždirbamų lėšų panaudojimu. Norėčiau e, patikinti, kad mes dirbame siekdami užkirsti kelią nelegaliems pinigų srautams ir e, ištaistytas egzistuojančias spragas. Tarptautinės pagalbos veiksmingumas, apie kurį kalbama Paryžiaus deklaracijoje, dabar yra kaip niekad svarbus. Šiais sunkiais ekonomikai laikais mums tenka prievalė užtikrinti, kad skurdžiausiai gyvenantiems pasaulio žmonėms būtų suteikta veiksminga pagalba ir kad tai būtų padaryta nedelsiant. Savo komunikate dėl pagalbos komisija taip pat kalbė, kalba apie novatoriškus finansavimo mechanizmus kurie vienas kitą papildytų ir kurie papildytų oficialią vystomąją pagalbą raginame valstybės narės pasinaudoti visomis priemonėmis ir e, papildyti oficialią vystomąją pagalbą neoficialią tokią pagalbą. Pavyzdžiui, e, rinkti mokesčius už lėktuvo bilietus kaip, kaip vieną iš tokių galimos paramos šaltinių. 2010-aisiais numatomi atitinkami renginiai šią temą. Ačiū. Have... Dėkoju komisarui. Dabar politinių frakcijų atstovai pasisakys. Pirmiausia, ponas Gerero. Trys minutės jiems skiriamus. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisarui. Šiandieną būtent minime vienerių metų sukakti, kai žlugo Lehman Brothers finansinė institucija. Ir matome, kad tai sukėlė didelį nuosmukį, e, paveikė realią ekonomiką. Išgyvenome neigiamo ekonominio augimo laikotarpį, prarandame darbo vietas, na, o besivystančiose, tai yra išsivyščiusiose valstybėse mes pradėjome jau, na, bristi iš tos krizės, kaip, kad, pavyzdžiui, Prancūzija, Vokietija, o komisija šiandieną pateikė ekonominės prognozes, kurios rodo, kad per antrąjį šių metų pusmetį ES galiausiai jau išjudės iš to sąstingio. Tačiau labiausiai, mažiausiai išsivyščiusiose valstybėse jie vis dar kenčia tą krizės įkarštį ir panašu, kad ta krizė jiems užsitęs. Jie nesukėlė tos krizės, tačiau dėja kenčia nuo jos daugiau negu kad bet, kuris, kita, bet kuri kita valstybė. Augimas yra labai nedidelis, nedarbo lygis auga, tiesiog nes investicijos mažėja, mažiau finansavimo iš išorės, taip pat nėra pinigų perlaidų iš e, giminaičių dirbančių užsienio valstybėse. Mes išgyvenome laikotarpį, kur nestabilumo matome vis daugiau. Tačiau mes po gan greito laiko jausimės gal, gan patogiai. Na, o tos valstybės dar dešimt metų taip gyvens. Ištisos kartos nukentės ir mes tikrai daug ką galime jų labui padaryti įvairiose srityse. Na ir aš norėčiau ypatingai akcentuoti kovą su protekcionizmu. Komisija praeitą savaitę pasiūlė, pa, pristatė savo ketvirtąją ataskaitą dėl res, res, ribojančių priekybą priemonių, kur kalbam apie tai, kad daug valstybių taiko tokias priemonės ir tai iš tiesų labai neigiamų padarinių atneša besivystančioms valstybėms. Bet kita ko daug išsivyščiusių valstybių neįgyvendina savo įsipareigojimų e, vystomojo bendradarbiavimo srityje. Reikalingi ypatingai reikalingi nauji ištekliai e, šiai kriziai įveikti. Taigi turime koordinuoti vystamo bendradarbiavimo pagalbą, įtraukiant įvairias valstybės donorės, institucijas, tas bendradarbiavimas ir lėšų valdymas turi būti skaidresnis, mažinant administracinės sąnaudas. Taip pat turime paraginti komisiją, kad ji įgyvendintų šį pasiūlymą. Aš esu įstikinęs, kad komisaras Almūnė man pritartų. Dėkoju, ponas Louis Michel. 3,5 minutės, prašau. Monsieur le commissaire. Pone komisijos nari, pone vystimosi komiteto pirmininkė, ponios ir ponai. Taip, aš suprantu, kad per tokias diskusijas daug kas kartojama Tačiau man, manęs tai netrikdo, nes labai svarbu kartoti e, tam tikrus dalykus. Kaip, pavyzdžiui, per finansinę krizę reikėtų užtikrinti uh, kad šiaip jau pagalba ir toliau būtų nenutraukta besivystančioms šalims, kurios labiausia nukenčia šiaip jau nuo ekonominės ir krizinės ir, ir finansinės krizės. Visas, vis, visas jų gyvenimo sritis, e, tai yra palietė šitą krizę ir pastebimas kartu labai, labai dramatiškas ūkio augimo smukimas. Tad e, iš tikrųjų čia buvo pasakyta, kad reikėtų lankščiau e, patenkinti tų šalių poreikius. Ir aš už tai visada pasisakiau, e, tik tai suprantama tam tikromis sąlygomis. Aš visada pasisakydavau už tiesioginę ir viešąją, oficialiąją uh, pagalba, kuri būtų tiesiogiai skirta iš biudžeto. Tai yra reikėtų numatyti asignavimus ir kartu, tai yra valstybėms narėms prisimti įsipareigojimus. Tačiau nepaisant pastangų mes nepasiekėm tarptautinių tokių finansų institucijų e, teikiamo, teikiamos pagalbos e, reformos. Pone pirmininkė sakė, kad 80 procentai naujai paskolintų tarptautinio valiutos fondo lėšų skiriama Europai, o Afrikos šalis gauna vien tik 1,6 procentus lėšų. Tad iš tikrųjų matyti, kad šiaip jau pirmiausia pačių lėšų trūksta ir tos lėšos nepasiekia pač, pačių neturtingiausių šalių. Tad Pone pirmininkė, pone komisijos nary, didžiausias iššūkis tai yra priversti valstybės narės šiaip jau laikyti savo įsipareigojimų, kuriuos juos prisijėmė 2005 dar metais. E, antai e, šiaip jau pagalbos apimtis su, su, su, tai yra su, su, sumažėjo, Airija paminėsiu, Italija, Latvija, tačiau toks požiūris yra nepatenkinamas, nepateisinamas. Ir aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl pareikštų pastabų, dėl e, šito vadinamojo pažeidžiamumo fleks sistemos, bet to aš norėčiau E, kad, kad jūs pasisakytumėt apie, apie mokesčių rojus. Milijardai eurų šiaip jau dinksta paprastai e, iš valstybių biudžetų. Ir čia iš tikrųjų irgi jau buvo kalbama apie pasaulinį finansų valdymą, geresnį, tai yra valdymo sustiprinimą. Tad iš tikrųjų reikėtų, tai yra sudaryti susitarimus, e, bet kartu, pagal kuriuos šiaip jau Europos šalis laikytųsi savo įsipareigojimų, paremtų, paremtų priekybą besivystančiuose šalyse. O dabar šiaip jau kai kurios valstybės šalis šiaip jau labai daug pažada, bet kita vertus ciniškai šiaip jau mažina e, oficialiąją vystimosi pagalbą. E. Pone Cima, kuo e frakcijos vardu. Ačiū. Ponios Žoly, vystimosi komiteto vardu patiktas klausimas apima vystom, vystimosi politikos esmę. Kalbama apie didžiojo dvidešimtuko prisimamus susipareigojimus, kurie taip ir lieka popieriuje. Vis kyla kažkokių vilčių, tačiau uh, niekada tos viltis nėra ne, nepateisinamos iki galo. Ir ši Europos parlamento rezoliucija yra parengta taip, kad būtų padarytas politinis spaudimas prieš Pittsburgo viršūnių susitikimą. Atsižvelgiant į tai, ką pasakė komisijos narys bei mano kolega Mišelis, mes atrodo žinome, kur slypi problema, tačiau neturime galimybių daryti didesnį politinį spaudimą, kad tai priverstumėme valstybės narės atsi, atsisakyti politikos, pagal kurią e, jei tavo kaimynai yra skurdžiai, jie ir lieka skurdžiais. Reikia daryti spaudimą taip, kad skurdesniems valstybėms būtų suteikta reikalinga pagalba, kad po Pittsburgo susitikimo grįžus į plenarinių posėdžių salę nereiktų vėl konstatuoti, kad nieko neįvyko, kad niekas nepasikeitė. Aš kreipiuosi į Jūs, komisarę. Prašau, kai atvyksite į parlamentą, pristatydamas susitikimo išvadas kalbėkite apie tai, kaip veiksmingai mes galime suteikti ir užtikrinti tą pagalbą. Tai yra būtina, nes žmonės tiesiog miršta. Nes nėra vykdami veiksmai, dėl ko ir mes esame atsakingi. Pone Kreto, ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Šis žodinis klausimas rodo, kad 4,8 milijardo eurų reikalinga humanitariniai kriziai išspręsti varganiausiose valstybėse. Tai iš tiesų yra labai baisūs skaičiai, kurie buvo pateikti donorų konferencijoje ir matant, mat, mat, mat, matant tokius skaičius, mes negalime iš tiesų toleruoti, kai yra išpirkinėjami bankai ir tam skiriamos didžiulės lėšos. Kiekviena valstybė bando išspręsti savo problemas, tačiau nėra tai sąžininga, nėra padoru ignoruoti faktus, kai besivystančios valstybės labiausiai paveiktos ekonominės krizės. Ir tos valstybės yra mažiausiai atsakingos už ekonominę krizę na, nedaug jie tikisi iš tų humanitarnės pagalbos kreipimusi Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad augant skurdui gali susiformuoti bumerango efektas. Matome humanitarinės tragedijas, masinę imigraciją, emigraciją iš besivysančių valstybių. Ir aš manau, kad atsižvelgiant į sąlygas, reikia viena vertus įgyvendinti įsipareigojimus. Reikia padidinti tartautinę pagalbą ir reikia veiksmingesnės vystomo bendradarbiavimo politikos. Taip pat norėčiau Jūsų atkreipti dėmesį, kad humanitarinė pagalba, nuo humanitarnės pagalbos kai kurie naudos gavėjai absoliučiai priklauso. Ir norėčiau, kad komisija atsižvelgtų į tai, ką sakė komisaras, buvęs komisaras Mišelis, apie tai, kad reikia labiau traukti pasaulio, pasaulio banką, TVF Taigi, ar jūs ketinate siūlyti, kad nors Stambulo viršūnių susitikimui? Ir dar pabaigai norėčiau padėkoti Jums ir palinkėti sėkmės e, komisaro poste. Skubi pagalba reikalinga potvinio, nuo potvinio nukentėjusiesiems Afrikos žmonėms, Burkina Faso, bet yra ir kitų valstybių, kurios susiduria su gabalinėmis nelavėmis, kaip kad Nigeris. Ne tik potviniai e, pareikalauja daug gyvybių, bet ir kitos tikinės nelaimės, saustros ir panašiai. Taigi, dėkoju, kad 3 milijonus e, skiriate vakar e, potvinių padariniams likviduoti pietinėse Afrikos valstybėse. Aš daug tikiuosi iš Pittsburgo viršūnių sustikimo, Kopenhagos viršūnių sustikimo, tie sustikimai yra labai svarbus. <coughs> kai matome, kad susidurime su baisiomis rizikomis ir nelaimėmis. Ačiū. Dabar prasideda spontaniškų pasisakymų procedūra, ponė Roitova. Pone komisijos nary, dėkoju Jums už Jūsų pasisakymą. Noriu priminti, kad didžiojo dvidešimtuko pažadai vargingiausiams valstybėms turi būti rimti, e, nes vistomoji, oficiali vistomoji pagalba mažėja ir besivystančios valstybės turi turėti didesnę sprend, įtaką sprendim, sprendimams primame šio klausimo. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kalbant apie pagalbą, tai pagalba vaistais ir pagalba švietimo sektoriui yra atsidūrusi ypač sudėtingoje padėtyje, nes būtent šioje srityje sumažėjo pagalba. Ir linkiu Jums visokiojo pasiekmės Jūsų darbe. Pirmininkas, ačiū Jums už tai, kad laikytės pasisakymų skirto laiko. Pone Zaborska. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Tai yra išties svarbus klausimas ir jį svarstome tinkamu laiku. Ne vien dėl to, kad ES turėtų su, suvokti, kas atsitiks su jos oficialia vistomąją pol, parama ir politika, bet tai taip pat reikėtų ir paaiškinti piliečiams. Finansavimo, ši finansavimo sistema gali labai veikti tokias sudėtingas problemas kaip migracijos klausimai. E, TVF bando imtis šių klausimų, tačiau lėšas reikia tinkamai pakreipti. Mhm mes gyvename išsivyšiusiose valstybėse ir mes girdime ap, ne, neigiamų vertinimų, kalbant apie mūsų šalių skiriamą visomąją pagalbą, tačiau svarbiausia yra, kaip jį panaudojama. Ir jeigu pamastytume, kaip geriau panaudoti tas lėšas, mes tikrai pasiektume labiau apčiuopiamo ir geresnio efekto. Ir galiausiai, pone Asaja, kuri yra tikrai labai aktyvi. Tässä vaiheessa Eurooppa näyttää moraalista johtaa. Ačiū pirmininkė. Šiuo momentu labai svarbu, kad Europa vaidintų atsakingo lyderio vaidmenį. Käsitään tämän taloudellisen taantuman aikana suhteellisesta köyhyydestä, mutta... Dabar jau matėm, kaip e, labiausiai krizės laikotarpiu nukenčia pačios neturtingiausios šalis. Uh, Ir tai yra tokia e, absu, absoliutus poveikis, turiu galvoje tiesiog mir, mirti nuo bado ir panašiai. Ir tokiom sąlygom yra šalių, kurios nusprendė gerokai sumažinti oficialią vystimosi pagalbą. Tad reikėtų priminti, kaip yra svarbu geriau koordinuoti pagalbos veiksmus, antai e, tam reikalų jau naudota Mozambike e, programa ir iš tikrųjų tokiu būdu galima tikrai pasiekti kur kas geriau e, rezultatų tokiu momentu, kai valstybės nutarė sumažinti oficialios e, pagalbos apimtis. Well, uh, much, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Iš tiesų, nuo krizės labiausiai nukentėjo vargingiausios valstybės. Ir iš tikrųjų mes nedaug ką čia galime pakeisti. Mes galime kalbėti apie pagalbą, kaip užtikrinti, kad to šalis šiek tiek atsigautų. Žinoma, tai užtruks daugiau laiko. Tam prireiks daugiau laiko nei, nei išsivyščiusiose valstybėse nes ekonominio augimo skatinimo procesai yra daug menkiau išplėtoti tose šalyse. Keletas pasisakysių narių kalbėjo apie, apie tai, kad daugelis valstybių narių atsisako savo pažadų dėl oficialios vystomosios pagalbos tiekimo. 2004-aisiais buvo sutarta, kad valstybės, kad ES, 15 ES narių skirs 0,51 procento savo BVP oficialiai vystomai pagalbai, o nuosios narės turėjo skirti 0,17 procentų. Ir atitinkamai iki 2010 ši pagalba turėjo išaukti atitinkamai nu, iki 0,7 procentų ir iki 0,33 procentų. Valstybės, kurios jau skirti skiria oficialią vystomąją pagalbą, kai kurios skiria ir daugiau jau. Visos ES narės turėtų drauge 2010 skirti viso 0,56 procentus BVP. Nemanau, kad krizė turėtų būti e, atvejais, kuomet atsisakoma pažadų skirti pagalbą reikėtų laikytis duotų pažadų. Kalbu ir apie ES narės ir apie kitus donorus. 2008-aisiais ES oficiali vystomoji pagalba išaugo maždaug 4 milijardais eurų ir sudarė 14 procentų visos. Ir sudarė 14 procentų visos oficialiosios visomosios pagalbos. 2009-aisiais e, ta pagalba šiek tiek išaugo, sudarė 0,44 procento ir tai buvo lygu beveik 58 milijardams ir atitinkamai 2010-aisiais jį turėtų sudaryti iš tikrųjų 0,48 procentus BVP. Tačiau dabar matosi, kad kolektyvinis tikslas nu, iškeltas 2010-iesiems nebus pasiektas. Uh, Kai kurios ES narės bando gyventinti šios tikrus, tačiau pastangų bendrai turi imtis visa ES, kad būtų pasiektas šis tikslas. Tai yra valstybių narių atsakomybė ir tai yra jų įsipareigojimas ir krizė neturėtų uh, tapti galimybę išsisukti nuo šių įsipareigojimų. Keletas parlamento narių akcentavo, kad reikia reformuoti tarptautinės finansinės institucijas. Aš visiškai palaikau tokį tikslą. Didysis dvidešimtukas yra numatęs aiškia, aišku tvarkaraštį, kaip reformuoti Bretton Woods institucijas ir ragina paspartinti reformų planą kuris buvo patvirtintas Londono viršūnių susitikime. Aš esu susitikinęs, kad bus galima išspręsti dar neišspręstus klausimus atinančiame susitikime. Kalbant apie 20-ko susitikimą, komisija akcentuoja, kaip svarbu imtis antrojo pasaulio banko reformos etapo ir jį užbaigti 2010 pavasario. 2009 balandžio pradžios e, didžiojo dvidešimtuko susitikimas įeis į istoriją kaip tas susitikimas, kur buvo sprendžiami finansiniai klausimai ir kur dalyvavo besivystančių šalių atstovai. Rengiantis kitam susitikimui, pastaraisiais mėnesiais ypač aktyviai veikia institucijos, kurioms buvo patikėtos užduotis šiais klausimais. Taip pat TVF e, pasinaudodama savo specialiomis finansavimo teisėmis skiria 250 milijardų eurų e, menkų pajamų valstybėms. Manau, kad tai yra tikrai pozityvus žingsnis. Mano pirmtakas Louis Michelis sakė, kad kalbant apie lankstumą, biudžeto paramos mechanizmas yra pats lankščiausias instrumentas, koks egzistuoja pas mus. Taip, tai yra tiesa. Tačiau mums kita vertus reikia partnerio besivystančioje valstybėje, kad, kad mes galėtumėme palaikyti politinį dialogą su ta valstybė ir kad vyktų stebėsienos procesas. Tai reiškia, kad ta valstybė, gaunanti paramą valstybė, turi įsipareigoti atlikti bent vieną operaciją. Bet noriu pasakyti, kad e, parama, biudžetinė parama yra labai tinkama procedūra šiuo atveju. Aš nelabai suprantu, kodėl ši rezoliucija, kurią teikė vystimosi komitetas, e, mini Pittsburgo 20 ir ten minimas Pittsburgo 20-ko susitikimas, kodėl dėl jos nebalsuojama prieš susitikimo momentą. Čia tikriausiai techninis e, nesklandumas, bet sakyčiau, kad šis naujai e, išrinktas parlamentas siunčia netinkamą žinę, nes rezoliuciją svarstysime po E, Pittsburgo susitikimo, kuris vyks šio mėnesio pabaigoje. Na, tai tikriausiai ne mano kompetencija, bet drauge prisijungdamas prie tų parlamento narių, uh, kurie e, teikė šią rezoliuciją, aš išreiškiu apgailestavimą, kad nebus galimybės balsuoti dėl šio dokumento per šią parlamento sesiją. Just... Ačiū. Noriu priminti, kad sprendimas balsuoti dėl šio dokumento spalio mėnesio plenarnėme posėdėje buvo priimtas pirmininkų sueigoje